everybody. We will continue our uh, agenda with point 15, migration from the Schengen information system, SIS-1. Dabar kalbėsime apie Schengeno informacinę sistemą, pereimą nuo SIS plus 1 iki SIS 2. Pranešėjas yra Karlos Koelio. Taigi pirmiausia žodį suteiksiu ponui Koelio. Jis pristatys savo pranešimo projektą, o po to išklausysime komisijos atstovų Ir jeigu pirmininkaujantis valstybė, ką nors norės pridurti, tuomet išklausysime ir jų. Nu, po to pradėsime diskusijas. Taigi, pirmiausia, ponas Kolija. Já uh, tivemos um debate. Dėkoju, pirmininkė. Jau įvyko diskusija eh, su pirmaisiais eh, pasikeitimais požiūriais požiūriu, parlamentas visada pasisakė už bendrą, bendrijos poziciją. Mes visada rėmėme SIS 2. Šiandien aptariama iniciatyva daugiau aiškumo suteikia perėjimui nuo SIS1 prie SIS2 sistemos. Teisinis pagrindas taikomas e, SIS2, tiksliau teisės aktai, turėtų būti pradėti taikyti nuo tuo momento, kai e, pirmoji valstybė narė pereina prie SIS-2. Tokia yra bent jau komisijos pozicija ir taip yra vengiama E, nereikalingų išlaidų kitose valstybėse narise. Taigi bendrijos bendra finansavimas yra numatytas, kiek tai yra susiję su perėjimu prie SIS 2. Na, be jokios abejonės komisija šiek tiek vėlavo pristatyti teisės aktą ir dėl to E, apsunkėja 12 metų biudžeto eilutės optimizavimas valstybėse narėse. Be jokios abejonės laiko skirta yra labai mažai. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų pasitikėjimą ir bendradarbiavimą, nes būtent to dėka pavyko mums paspartinti darbus. Praėjusį kartą Libe komiteto posėdėje bent jau pirmą kartą apie tai kalbant, pirmosios diskusijos metu apgailestavau, kad su parlamentu tik tai konsultuojamasi, o juk politiškai šis klausimas yra ypač svarbus. Taip pat apgailestavau ir dėl biudžeto dotacijų. Taigi, jau aną kartą dėl to apgailestavau ir dabar dar kartą norėčiau savo nusivylimą išreikšti. E, nes kaip tik dabar mano nuomonė parengta yra aptariama. Taip pat yra pateikta ir pataisų pakeitimų, mano nuomoniai. Nemažai pakeitimų yra e, duomenų apsaugai taikoma. Mes pageitaujame veiksmingo stebėjimo šio proceso. Bendradarbiavimas šioje srityje, perinant nuo vienos sistemos prie kitos, turi būti veiksmingas tiek dabartinės, tiek ateityje duomenų e, apsaugą užtikrinančios institucijos turėtų bendradarbiauti. Mes už tai pasisakome. Taip pat turėtų būti užtikrinamas, užtikrinama duomenų kokybė, perinant prie antrosios kartos sistemos reikėtų vengti klaidų, nes, kaip žinia, tokių klaidų poveikis e, žmonėms gali būti didžiulis. Juk e, įsivaizduokime tokius atvejus, kai e, žmonės gali būti mm, nepelnytai areštuojami arba neįleidžiami į Šengeno erdvę. Taigi, neturėtų būti klaidų, perinant nuo vienos sistemos prie kitos. Taip pat turėtume visi sutarti, kad tie duomenys, kurie iš SIS 1 nebus perkelti į SIS 2 po pereinamojo laikotarpio, turi būti galutinai ištrinti iš sistemos. Taip neliks jokių abejonių dėl šių duomenių, duomenų. Ir taip, be to mes išvengsime e, bereikalingo duomenų kaupimo. SIS 2 sistema, yra Šengeno erdvės, ko gero didžiausias saugiklis, saugumo garantas, užtikrinant tarp, tarp vyriausybinį valdymą ir tinkamą duomenų tvarkymą. Mūsų manimų SIS 2 turėtų pradėti veikti kaip įmanoma greičiau. Būtent todėl paprašysiu kolegų atsižvelgti į tai, kad mes turime labai mažai laiko. Dėkoju. Prieš pradedant e, diskusijas, pakvieščiau dar komisijos ir tarybos atstovus pasisakyti. Ponas Tudoraš komisijos vardu gal pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė, pasistengsiu labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Koelijo kuris visuomet puikiai rengė šios pranešimus. Norėčiau taip pat padėkoti komisijos vardu už jo konstruktyvų požiūrį nuo pat darbo pradžios. Ir taip pat norėčiau padėkoti ir pačiam komitetui už tai, kad suprato, kad reikia skubiai teikti šį pasiūlymą, jį svarstyti. Ir svarbu, kad jis būtų patvirtintas, kuo galima greičiau, tam, kad užtikrintumėme tinkamą teisinį pagrindą migracijos migra tam perkelimo migracijos procesui, kuris prasties po dviejų, trijų mėnesių. Dėl to labai svarbu, kad būtų užtikrinamas tinkamas reikalingas teisinis aiškumas. Taigi dar kartą komisija dėkoja ir ponui Koelio, ir visam komitetui už tai, kaip e, buvo svarstoma šis klausimas. Konkretesni dalykai dėl pranešimo ir klausimų, kuriuos palėtė ir ponas Koelio. Pirmiausia, duomenų kokybė. tai be jokios abejonės yra susijęs su tuo, ką nuolatos kartoja ponia Cecilija Malstrim savo kolegoms ministrams. Labai svarbu, kad būtų valomi duomenys ir kad tas procesas būtų daromas labai atidžiai ir jis būtų užbaigtas prieš migracijos procesą, kad tik tai švarūs ir tikslus duomenys būtų perkeliami į SIS-2 sistemą. Mes savo ruoštų tą konver konvertavimą jau tikriname pusmetį ir siekiame, kad tik tai tikslus duomenys būtų perkelti iš, iš vienos sistemos į kitą. Dėl duomenų apsaugos ir priežiūros proceso, per migracijos procesą, migravimo procesą, pritarėme tam, kas siūloma pranešime. Sudėtingas tai bus procesas ir tą priežiūrą vykdys ir komisija, ir nacionalinės institucijos ir duomenų apsaugos pareigūnas, jo tarnyba, taigi prižiūrėsime, kad ta tas migravimo procesas vyktų sklandžiai. Dabar dėl atsiskaitimo ir informacijos teikimo parlamentui, dėl migravimo proceso, dėl to, kaip vyksta mhm. visas duomenų perkelimas iš vienos sistemos į kitą, tai iš principo toks akivaizdus skaidrumo uh, reikalas ir mes labai rimtai tai žiūrime ir kai duomenys bus perkelti, kaip bus užbaigtas šis procesas, tuomet komisija tinkamai informuos parlamentą dėl to proceso rezultatų. Galiausiai dėl galutinės datos. Komisija tekste datos nenumatė ne dėl to, kad vengia įsipareigojimų, dėl to, kuomet turi pradėti jau veikti šį sistemą. Tiesiog mes norime, kad valstybės narės atsižvelgtų į testavimo procedūros rezultatus ir pačios numatytų datas jau yra teisinėme pagrinde numatytos konkretesnės datos, konkrečiai, pavyzdžiui, dėl priemonės saulėlydžio straipsnio ir panašiai. ponui Koelijo ir komitetui suprantu, kad svarbi yra tiksli data, mes į tai atsižvelgėme ir pažiūrėsime, kaip vyks toliau diskusijos dėl datų taryboje. Taigi tiek, jeigu būtų klausimų, mielai atsakysiu. Ačiū. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. Just I want to say... Ačiū, ponė pirmininkė, laba diena. Norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujantį valstybę labai vertina pranešėjo atliktą darbą. Uh, ir komiteto veiklą ir yra pasiryžusi, ko galima greičiau, užbaigti šį darbą ir tinkamai išanalizuoti pranešimą. Ačiū. Some floor. Pane Latford, prašom. Ačiū pirmininkė. E, aš taip pat e, noriu pasakyti, kad panas Koelijo padirbėjo gerai, žinoma, kad šiandieno projektas yra gerose rankose ir visiškai pritariu paaiškinama memorandumo išvadai, kad SIS-2 yra labai svarbus e, instrumentas, kuris pagerina šiandieno zonos saugumą, tarp vyriausybinį bendradavimą ir pagrindinės individų laisvės. Todėl jis turėtų įsigalioti kaip galima greičiau. Tai yra svarbiausia, kalbant apie poreikį greitai viską pabaigti, nes pabaigos laukiame jau seniai ilgai, jau, jau labai seniai. Ir tikimės, kad sistema jau veiks kitų metų sausio mėnesį. Taip pat tikiuosi, kad naujos sistemos vertinimas parodys, kad, jį, kad visi pinigai išleisti neveltui ir kad sistema veiks ilgą laiką be jokių pakeitimų. Sutinku su ponu Koelio, kad teisinis pagrindas, kuris numato tik tai konsultacijas, vertas mūsų nusiskundimų Nepakanka e, turėti tik tai konsultacijas dėl priežasčių, kad tai yra politiškai svarbu, turi poveikį biudžetui, bet ir taip pat e, duomenų apsaugos klausimai čia yra susiję. To nepakanka. Tačiau man malonu, kad ponas Koelija atsižvelgia į daugelį e, duomenų apsaugos priežiūros pastabų, pavyzdžiui, patikrinimas, duomenų apsaugos priemonės, kurias valstybės narės turi gyvendinti prieš ir po migravimo. Jo 7 ir 11 pakeitimai yra tikrai vertingi. Ir ypač pabrėžiant tą faktą, kad ne visi duomenys, duomenys, kurie neperkeliami į antrą sistemą, turėtų būti, būti ištrinti, o visa informacija turėtų būti išvalyta. Tai yra labai svarbu. Tai yra, aišku, susijęs su duomenų kokybės klausimu. E, klaidų pasiekmes asmenims gali būti labai didelės. pasiūlyme nelabai aiškiai kalbam apie duomenų išlaikymą. 15.5 straipsnis kalba apie 1-3 metus, tačiau valstybės narės turi galimybę ište, pratesti šį laikotarpį, atrodo, neribotai stebėsenos procedūroms, kurios jau vyksta. Įdomu, ką tos stebėsenos procedūros, jau vykstančios stebėsenos procedūros, ką jos reiškia ar jos yra tinkamai apibrėžtos, kad būtų teisinis aiškumas. Nežinau, ar pranešėjas gali tai paaiškinti. Apskritai, aš neketinu teikti pakeitimų, nes darbas atliktas puikiai, tačiau toks klausimas man kyla. Ir pagaliau, kaip kolegos komitete žino, aš visada stengiuosi, kad mano šalis būtų įtraukta į bet kurią sritį, kur tik įmanoma. Ir pranešėjas visada, ta prasme, man, mums padeda, nes Junktinė karalystė ir Airija turi teisę prisijungti prie SIS vienos dėl policijos domenų. Tačiau kyla klausimas dėl teisinio pagrindo. Tarybos pagrindų sprendime nuolatiniai atstovai prašė komisijos pateikti atskirą pasiūlymą ne Šengeno šalims, kad jos galėtų prisijungti. Kažin, ar yra numatytas grafikas, kada tas pasiūlymas bus pateiktas, kad parlamentas galėtų jį apsvarstyti taip pat greitai ir iš esmės kaip, kaip ir dėl pagrindinio pasiūlymo. Mane patikino, kad dviejų priemonių atskirimas nesulėtins tai Junktinės karalystės prisijungimo prie SIS 2. Būčiau dėkinga, jeigu komisija tai patvirtintų. Turbūt tiek būtų mano komentarų. Ačiū. Toliau panas Ensiu. Aš doryščiau. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat dabar norėčiau pasveikinti poną Koelio parengus šį pranešimą. Taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad pakeitimų dėka buvo paliesti svarbiausi šio klausimo aspektai, tai yra domenų apsauga, nacionalinėms institucijoms priklauso šis rytis, tai yra duomenų apsauga. Taip pat, man atrodo, labai svarbu, kad kartą ir visiems laikams būtų numatyta data konkreti, kuria būtų pereita nuo SIS 1 prie SIS 2 ir visi duomenys taip pat būtų perkelti. Ir aš manau, kad reikėtų kreiptis į komisiją ir į tarybą tam, kad būtų paspartintas šis procesas ir kad pagaliau duomenų integravimas į naują sistemą būtų baigtas. Be to, taip pat pritarčiau tam, kad perėjus prie SIS-2 reikėtų ištrinti SIS-1 pasilikusius nereikalingus duomenis. Be to, Mes negalime būti tikri, kad e, duomenų e, kad duomenys bus neiškraipyti ir kad e, jie bus apsaugoti. Taip pat neaišku, ar reikėtų tas klaidas iškilusias ištrinti ar ne. Galbūt komisija galėtų pagalvoti, kokią instituciją paskirti, kuri galėtų vertinti šiuos duomenys, tiksliau tų duomenų kontrolę atlikti ir vertinti e, atitinkamus su jie susijusius procesus. Visos šal, dalyvaujančios šalis bei neprisijungusios šalis galėtų labiau bendradarbiauti. Todėl galbūt galima būtų atskirame preambulės straipsnėje nustatyti, koks vaidmuo skiriamas yra Rumunijai ir Bulgarijai, nes būtent šios dvi vienintelės šalis nėra numatytos. Tekste. Beje, Rumunija ir Bulgarija vis dėlto turi prisijungti prie sistemos pagal 2010 metų 365 dokumentą. Mes manome, kad daugiau aiškumo dėlėtų suteikti būtent šiai, šiam aspektui, tai yra Rumunijos ir Bulgarijos padėčiai. 2006 metais pradėjome dirbti su Schengeno 2 sistema Ir štai pagaliau atrodo artėjame prie įgyvendinimo jau. Dėkoju ponui e, Koelio, kuris per visus šiuos metus e, tikrai darė spaudimą tam, kad 2013 metais būtų atliktas pereimas nuo vienos sistemos prie kitos. Bet iki tos datos dar mums liko nemažai darbo nudirbti. Dabar pono Koelio iškelti klausimai turėtų būti pabrėžti. Tinkamas jiems vaidmuo turi būti skiriamas. Duomenys, saugomi duomenys turėtų būti labai griežtai apibrėžiami tam, kad paskui neturėtumėme bėdų su duomenų apsauga. Taip pat dėrėtų apibriežti konkrečias sąlygas, kuriomis būtų duomenys atrenkami ir dalis jų ištrinama. Tam, kad vėlgi 2013 metais nesusidurtume su pernelyg dideliu duomenų srautu. Na ir galiausiai dėrėtų, nus, dėrėtų nuspręsti, kas konkrečiai rūpinsi šią sistemą, po to, kai bus pereita prie SIS 2. Na, aš skeptiškai žiūrėčiau į valstybėms narėms paliktą galimybę e, nustatyti jų pereimo prie antrosios sistemos, jų pačių pereimo e, prie antrosios sistemos e, datą. Man atrodo, kad turėtų būti saistanti ir visiems privaloma nustatyta data duomenų perkelimui ir pereimui prie SIS2 sistemos. Kada būtų ta data, kaip SIS2 galėtų veikti kaip kontrolės ir saugumo instrumentas? Na, pasiūlymų esame gavę, pasiūlymų turime. Dabar kreipiuosi į komisiją. Man atrodo, kad komisija galėtų skatinti koordinavimą ir šie procesai galėtų vykti sklandžiau. Tai yra tam, kad valstybių narių pereimas prie naujosios sistemas vyktų sklandžiai ir iki numatytos datos. Tik tai taip, nustačius galutinę datą, ši nesibaigianti istorija galiausiai pasibaigs 2013 metais. Dėkoju. Kaip jūs ir žinote, Šiandieną šiek tiek sumaišties įnešė į mūsų visų galvas. Viena vertus viskas vyksta labai lietai, kita vertus dar turime ir e, neišspręstų klausimų susijusių su pasieniu bei pasienio kontrolėmis. Štai, pavyzdžiui, jau dabar Vokietijoje bėdų kelia štai ši problema, tai yra teisingų duomenų maišymas su neteisingų, klaidingų duomenų maišymu. Aš lab, sveikinu pona Koelio parengų šį pranešimą. Dabar dėl pereimo nuo SIS1 prie SIS2 tai reikėtų aiškiai nurodyti, kokia būtų perkeliama informacija, ar būtina visą informaciją perkelti. Ar turi būti iš ankstinis vertinimas perkelimos informacijos numatytas? Aš norėčiau konkrečiai sužinoti, kaip visą tai numatyta padaryti. Kaip išvengti tų klaidingų duomenų perkelimo. Ir be to dar atsakingos institucijos klausimas turi būti išspręstas. Jeigu to nepadarysime, tai gali atsirasti čia šališkumo pavojus. Man atrodo, viską numatyti valstybėms narėms nepakanka. Aš nepritarčiau taipogi tam, kad su Europos parlamentu būtų tik tai konsultuojamas, tariamas. Man atrodo, nepakanka to. Dar be to yra ir biudžeto klausimai. Visi žinome, kad biudžetas nebus didinamas, visi žinome, kaip viskas vyksta su daugiamatė finansinė perspektyva. Būtent todėl reikėtų numatyti, kad konsultavimuose su parlamentu nepakanka, leidžiant teisės aktus, tokius svarbius teisės aktus. Ponas Tanuka. Pane Ždanoka, Ačiū. Faktiškai viską kolegos jau pasakė. Mūsų frakcija irgi dėkoja ponui Koelijo. Puikiai padirbėjus. Remiame visus pakeitimus susijusius su duomenų apsauga. Dėl duomenų ištrinimo, dėl to, kiek saugomi gali būti duomenys. Dėl to mums viskas yra primtina. Taip pat pritarėme jums, ponia Koilijo, dėl to, kad reiktų iš naujo nustatyti terminus. Šeštoje konstatuojamoje dalyje 21 straipsnėje, nes to tikrai dar reikia, nors komisija žada, kad darbas bus užbaigtas anksčiau. Taip pat norėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta dėl Bulgarijos ir Rumunijos problemų. Kolegos Ensių, kiti apie tai kalbėjo, aš ne, nesu visiškai kompetentinga, nežinau, kaip tą būtų galima padaryti, kaip būtų galima paminėti tas dvi šalis šiame dokumente, bet gal ponas galėjo, galėtų profesionaliu tai atsakyti. Dėkoju. Pirmininkė, Buvo užduota klausimų komisijai, tai žodį dabar suteiksiu komisijos atstovui, po to apibendrins diskusijas pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už visus pasisakymus, nes manau, kad iš tiesų yra iškeliami svarbus elementai ir aspektai, kuriuos reiktų pasiaiškinti, kad neliktų abejonių dėl to, kas siūloma yra šiuo tekstu ir kokios problemos yra išsprendžiamos. Taigi aš pailiui bandysiu atsakyti klausimą. Laikym, domenų laikymo ir stebėjimo laikotarpis. 15 straipsnėje yra minimas terminas, jis perkeliamas iš ankstesnio teisinio pagrindo, stebėsenos laikotarpis, duomenų apsaugos tikslais yra numatomas. Stebėjimas reiškia, kad duomenys laikomi auditavimui, auditams, kuriuos atliks duomenų apsaugos pareigūnai. Tai tikrint sistema dėl teksto padalymo, dėl Junktinės karalystės ir Airijos padėties, aš tarybos generalinis sekretoriui palikčiau galimybę atsakyti šį klausimą, nes iniciatyvą kėlė jie, tarybos atstovai. Dėl duomenų kokybės ir duomenų įrašymo ir perkelimo kokybės Čia keletą dalykų galėčiau paaiškinti. Pirmiausia, duomenų įvedimo atsakomybė, kaip ir SIS pirmosios programos atveju tenka valstybėms narėms, šiandien niekas nesikeičia. SIS antrojo teisinis pagrindas numato labai aiškias taisyklės ir standartus dėl to, kaip duomenys yra su, įvedami iš ištrinami ar atnaujinami, tie dalykai pasilieka, nesikeičia. Tos taisyklės perkeliamos tiesiog iš SIS1 į SIS2 sistemą. Praktinių lygmenių komisija dirbo su valstybių narių ekspertais, bandant atnaujinti tam tikrus vadovus, kur irgi bus aiškios taisyklės ir standartai dėl to, kaip turi būti keičiamas informacija, tą turi daryti tinkamos tarnybos. Taip pat standartų taisyklių pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad tik tie duomenys, kurie atitinka teisinio pagrindo taisyklės, galėtų būti įvedami į sistemą. Atnaujinimas, ištrinimas atliekamas irgi laikantis atitinkamų taisyklių. Dėl to, kaip duomenys perkeliami iš vienos sistemos į kitą, teisinė teisinėme pagrindė yra tai numatyta. Esminė SIS-1 duomenų bazė bus perkeliama į SIS-2 sistemą. O po to pagal labai aiškės duomenų sekimo taisyklės bus atliekama duomenų konvergencija pagal atitinkamus formatus. Uh, Taigi iš principo nebus pridedami nauji duomenys, visi tiesiog bus perkelti naują sistemą ir tie duomenys, kurie netitiks nustatyto formato, bus užblokuoti, konvertuojant juos. Visas tas, visa priežiūra, monitoringas, kurie, kurie atliks domenų priežiūros pareigūnas, aišku, irgi dar patikrin, pat, bus patikrinta proceso, patikrintas procesas sklandumas. Rumunija ir Bulgarija, man atrodo, du komiteto nariai kėlė šį klausimą. Per pirmasias diskusijas prieš keletą savaitę, aš jau man atrodo atsakiau, Bulgarija ir Rumunija dabar oficialiai nepriklauso Šengenui, taigi jos nedalyvaus domenų perkelimo procese. Jos aktyviai dalyvavo testavimo veikloje užtikrinant SIS2 sistemą, taigi techninė prasme jos pasirengusios tapti SIS2 dalimi, tačiau prisijungimas prie tos sistemos įvyks tik tuo met, kai bus patvirtintas jų įstojimas į Šengeno zoną. Kaip žinote, tas procesas vis dar nėra galutinai įgyvendintas, sprendimą dar turės priimti taryba. Ačiū. Ačiū, ar taryba nori papildyti pasisakymą, jeigu ne. Tuomet prašau pranešėją. Ne, taryba. Ačiū pirmininkė. Pirmininkančios valstybės vardu norėčiau pasakyti keletą žodžių. Iš tiesų tarybos teisės tarnyba paprašė išskaidyti pasiūlymą, kad būtų galima išsiaiškinti, patikslinti Junktinės karalystės ir Airijos dalyvavimą migracijos priemonėse. Šis išskaidimas nieko nekeičia pasiūlymo esmėje, tačiau keičia pasiūlymo formatą, kaip jau sakiau, kad būtų galima geriau išsiaiškinti dėl šių dviejų valstybių narių dalyvavimo. Kad dėl klausimo, ar šis pasiūlymo išskaidimas pareikalaus naujų konsultacijų su Europos parlamentu, Na, tuo metu, kai buvo išskirti šie du dalykai, mes šį klausimą apsvarstame ir padarėme išvadą, kad kadangi ne, iš esmės pasiūlymas nekeičiamas, tik formalus yra pakeitimas dėl tų dviejų valstybių narių dalyvavimo e, patikslinimo, formalių konsultacijų su parlamentu pagal teisingumo teismo praktiką nereikės. Kaip ten bebūtų, mes suprantame, kad Klausimas yra labai svarbus Europos parlamentui ir parlamentas turėtų galimybę oficialiai pamatyti išskaidytas priemonės, nors esmė jų nekeičiama, tai yra tiesiog nukopijuoti dokumentai, nurodant tiesiog e, skirtingą tų dviejų šalių dalyvavimą. Taryba ketina atsiųsti parlamentui laišką su abiem aktais po pasiūlymo išskaidimo, kad parlamentas turėtų galimybę pažvelgti į abu dokumentus ir atsižvelgti, atsižvelgti į tai rengdamas galtinę nuomonę. Ačiū. Ponas Kairija. Queria Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už jų paramą, už malonius žodžius mano atžvilgiu. Ir norėčiau pakalbėti apie tris dalykus. Pirmiausia, pono Pirkerio iš, iš, iškeltą klausimą. Aš visiškai sutinku su tuo, ką jis sakė apie SIS-2 taikymą. Todėl mano pranešime ir sakoma, kad turėtų būti skirtas vienas mėnuo valstybėms narėms pereiti nuo vienos sistemos prie kitos. Kada tai bus daroma, kai tai bus daroma, turi būti padaryta greitai ir veiksmingai. Parlamentas mano, kad tai turėtų būti daroma kaip galima greičiau. Dėl pono Enčių klausimo. Tai aš manau, kad kad mes tikrai turime kiek galima daugiau padėti Rumunijai ir Bulgarijai prisijungti prie Schengeno sistemos. Na ir baronės Latford klausimas, kurį paminėjo ir taryba. E, nors mes oficialiai nežinome, koks yra tarybos sprendimas dėl pasiūlymo išskaidimo, iš tarybos oficialių e, žinių apie tai nesame gavę ir labai gaila, kad taryba negerbė parlamento taip, kaip turėtų gerbti, ne tik kai kalbama apie teisės aktus, bet e, kai kalbama apie sudartis, kad sužinotume apie tarybos sprendimus per kitus kanalus, reiškia, kad nėra tinkamo bendravimo tarp mūsų. Man atrodo, 37 konstatuojama dalis keičiasi. Taigi čia nėra vien tik tai padalymas valstybių narių, o keičiasi iš esmės tekstas. Parlamentas kreipėsi į savo teisės tarnybą dėl to dokumentų padalymo su klausimu, ar ta informacija, kurią gauname iš e, tarybos, e, svarbi ar ne. Aš nenoriu nieko interpretuoti per anksti, kol negavome teisės tarnybos nuomonės ir aš nežinau, ar tarnybos, tarybos e, nuomonė, nuomonė yra pateisinama, kad su mumis nereikia konsultuotis, o galbūt su mumis reikės konsultuotis dėl naujos iniciatyvos po to dokumento padalymo taryba turėtų pati pirmoji e, suprantanti, ką tai reiškia. Valstybės narės gali gauti finansavimą išlaidoms 2012 e, metais, bet koks vėlavimas e, reikš, kad valstybės narės 2012 metais negaus tų lėšų, nes bus per vėlu. Taigi, pirmiausia, dėkoju kolegoms, šešėliams pranešėjams už visas pastangas pagreitinti visą procesą, parlamento procedūras. Galbūt yra kliučių kažkur kitur, tačiau mes e, stengiamės, kaip galima greičiau, užbaigti visą teisėkuros procesą. Ačiū, ponia Koelijo, viskas aišku. Turiu pranešti, kad pakeitimų terminas yra rugsėjo 24 diena, vidurdienis. Balsuojama komitete bus e, spalio 11 diena. <clears throat> Ačiū. Toliau 16 klausimas migrantų integracija, jos poveikis darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektai. Pranešėjas yra Filip Kleis. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas rengia pranešimą savo iniciatyvą. Mūsų komitetas pagal 50 taisyklę rengia nuomonę. Šiandien išklausysime komisijos atstovo trumpą pranešimą dėl komunikato apie Europos programą integruoja trečių šalių piliečius. Toliau Išklausysime pranešėjo, pono Kleis. Ir po to pradėsime diskusiją, jeigu kas nors žodis komisijai. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti, kad svarstate šį integracijos klausimą, nes jie dažnai aptariami tarybose su valstybėmis narėmis. Tačiau rečiau tai vyksta Europos parlamente, todėl komisija e, laukia šio pranešimo. Trečių šalių piliečių e, integracija yra nacionalios kompetencijos klausimas. Integracijos procesas praktinė prasme vyksta daugiausia vietos ar regioninių lygmenių. Kita vertus, ES gali paremti valstybės narės rengiant integracijos politiką plėtojant ekonomiką, socialinę sanglaudą, kad būtų geriau prisėdama prie augimo. O tai yra svarbus šiuo metu aspektas. Tai patvirtino taip pat ir naujasis teisinis pagrindas, atsiradęs Lisono startyje, e, numatantis paskatą ir paramą valstybės narėms per priemonės patvirtintas Europos parlamente ir taryboje, išskyrus harmonizavimą. Šiame kontekste komisija 2011 metais pateikė Europos darbo tvarkę integracijos klausimais. Ši darbo tvarkė pabrėžė iššūkius ir siūlo tam tikras e, sritis, kur galima imtis veiksmų, pavyzdžiui, sąlygų migrantams e, sudarimas visiškai dalyvauti priimamuosiuose, priimančiosiuose visuomenėse, mokantis kalbų, mokantis dirbant ir pasiekiant priklausomybės jausmą. Darbo tarkė numatytos konkrečios rekomendacijos, pavyzdžiui, kad valstybės narės užtikrintų kalbos kursų teikimą įvairiems migrantams pagal jų poreikius, taip pat mokytojai, kad mokytojai turėtų sugebėti valdyti įvairovę, kad būtų patvirtinamas kvalifikacijos, kad rinkos ir darbo politika padidintų migrantų dalyvavimą darbo rinkoje. Tuo pagrindu galima tikėtis, <clears throat> kad migrantai prisidės prie pozityvaus jų e, pačių ir jų ša, naujos šalies vystimosi. Darbo tvarkės pagrindinis dėmesys yra skiriamas vietos veiksmams, nes e, integracija būna sėkminga būtent vietoje ir reikėtų taikyti požiūrį iš apačios viršų. Bendradarbiavimas su regionų komitetu todėl yra labai svarbus. Kaip minėta anksčiau, integracijos politika yra valstybių narių kompetencijoje. ES vis tie, visgi turi priemonių paremti šią politiką. Teisėtos migracijos srityje ES teisės aktai gali sudaryti tai tinka teisinį pagrindą ne tik atvykimo ir pas, pasilikimo e, priežasčių prasme, bet ir gali numatyti tam tikras bendras teisės ir vienodą traktavimą migrantams. Turime bendro leidimo pavyzdį, jis aptarta šiame e, komitete. Taip pat kalbama šiuo metu apie sezoninių darbuotojų teisės. Kitų veiksmų taip pat nereikia paminti antidiskriminavimo teisės aktus, užimtumo, socialinės įtraukos politika, keitimas į nuomonėmis ir finansavimas. Darbo tvarkėje taip pat pabrėžiamas kilmės šalių įtraukimas į integracijos procesą. Tai galima aptarti, nes integracija dažnai <clears throat> nelaikoma kažkuo, kas prasideda e, išvykimo šalyje, tačiau pasirinkimas prieš jų atvykimą gali prasidėti anksčiau, prasidedant vizų klausimais, leidimų klausimais ir taip toliau. Bet ES numato pagrindą stebėsenai ir e, bendrų rodiklių rinkimų integracijos politikos srityje. Mes numatėme keturias sritis - užimtumas, švietimas, socialinė įtrauka ir pilietybė. <clears throat> Skaičiai rodo, kad migrantų padėtis yra sudėtingesnė šių keturių, e, trijų sričių atžvilgių. Pavyzdžiui, migrantų, e, nedirbančių migrantų yra maždaug 10 procentinių punktų daugiau negu ES piliečių. Jiems taip pat kyla pavojus ir skurdo prasme, ir kitų socialinių rodiklių prasme. Komisija yra parengusi vadovėlių migracijos klausimais. Keičiam, buvo keičiamas geriausia patirtime šiandien. Rengėme Europos modelius kaip nuorodo šaltinius, dirbame trijose srityse, pradiniai kalbos kursai, antras yra visuomenės įsipareigojimai ir trečia migrantų dalyvavimas kolektyvinėme gyvenime. Dar viena svarbi priemonė yra Europos integracijos fondas, kuriame yra 825 milijonai eurų nuo 7 iki 13 metų E, buvo finansuoti 46 projektai per bendrijos veiksmus, bet yra aišku ir nacionalinės programos. Komisija yra pasiūliusi dalį e, prieglapščio ir migracijos fondo skirti vietiniai dimensijai ir pagaliau neturėtume pamiršti, kad 2009 metais komisija e, įsteigė interneto svetainę migracijos klausimais politikos iniciatyvos, iniciatyvoms e, migracijos ir integracijos srityje su ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu rengia integracijos platformą su pilietinė visuomenė ir Libė komiteto pirmininkas yra dalyvavęs keletą kartų forumuose. Kitas e, susitikimas vyks spalio 16-18 dienomis, kur bus kalbama apie migrantų indėlį į ekonomikos augimą. Reikėtų pamiršti, kad e, daugiau kaip 22 milijonai imigrantų ES gali prisidėti prie ES ekonomikos. Jų įgūdžių panaudojimas yra, būtų svarbus elementas. Ačiū uždėmesi. Jau. Dėkoju. Pone, Š... Pone Šmit, ponas Klais. Dank u, mevrouw de voorzitter. Um, zoals u al gezegd hebt, is het inderdaad de commissie werkgelegenheid. Ačiū, pirmininkė. Kaip jūs ir sakėte, tai užimtumo ir socialinių reikalų komitetas e, ėmėsi iniciatyvos parengti pranešimui dėl migrantų integracijos, integravimo tiksliau į darbo rinką. Mes e, Libe komitete taip pat e, turėjome pasiūlymų parengti tokį pranešimą, bet galiausiai abiejų komitetų sekretoriatai susirinko e, ir buvo išsiaiškinta, ką darys Libė komitetas ir ką užimtumo komitetas darys. Po šio posėdžio paaiškėjo, kad kai kurie klausimai iš tikrųjų bendrai kompetencijai priklauso. Tai yra tiek Libė komitetui, tiek užimtumui. Vienodo elgesio, nediskriminuojančio elgesio uh, bei migracijos klausimai būtų daugiau mūsų kompetencija, na, o užimtumui priklausytų integravimas. Tiksliau, e, visa tai priklauso užimtumo komitetui. Libe komitetui daugiau priklausytų e, rūpintis migrantų teisėmis, pareigomis, prievolėmis ir panašiai, bei e, valstybių narių trečių šalių integravimo politikos aspektai, trečių šalių piliečių integravimo politikos aspektai. Aš kaip įmanoma labiau stengsiuos laikytis šių, šio kompetencijų atskirimo migrantų integravimo į darbo rinką klausimas yra labai platus, todėl sudėtinga yra vienam ar kitam komitetui tik tai priskirti jį. Migracinė politika turėtų remtis piliečių paramą ir pritarimu. Todėl labai svarbu yra akcentą dėti ne tik ant teisų, bet ir ant pareigų. Prie to dar sugrįšiu. Veikiančioje sistemoje, teisinėje valstybėje labai svarbu, kad galiojantis teisės aktai būtų taikomi. Norėčiau taip pat pasakyti, kad šiame pranešime mes kalbėsime vien tik tai apie legalę, teisėtą migraciją. Nelegalios migracijos klausimas čia nebus iš viso paliestas. Taip pat e, norėčiau aptarti migracijos srautų e, problemą kai kuriuose valstybėse narėse. Tie migracijos srautai yra nekontroliuojami ir labai sudėtinga yra juos priimti tiek į darbo rinką, tiek apskritai apgyvendinti kažkur, tai dėl to kyla konkrečių problemų. Kartais gali nutikti taip, kad net ir legali migracija gali tapti nekontroliuojama. Aš čia kalbu apie šeimų susijungimą, nes vis dažniau į mūsų valstybės narės atvyksta jau čia įsikūrusių trečių šalių piliečių šeimos, kurios visiškai yra nepasirengusios um, gyvenimui mūsų šali, šalise. Iš karto jos papuola tos šeimos, tiksliau šių, šeimų nariai į um, socialinės uh, paramos sąrašus ir neturi tiesiog socialinių ir kitų įgūdžių turi, reikalingų gyventi mūsų visuomenėje. Šia, ši, rengiant šį pranešimą, bus e, rengiamasi The Integration of Migrants and This Effect on the Labor Market e, studija. Tie, kurie turės galimybę susipažinti su šią studiją, su šiuo tyrimu, iš karto supras, kad čia apie diskriminaciją daugiausia kalbama ir taip pat raginama griežtesnius, griežčiau taikyti jau dabar galiojančius uh, teisės aktus kovojančius su diskriminacija. Man atrodo, kad e, kartais gerai pasižiūrėti ir į kitą pusę, ne vien tik tai į teisų pusę. Reikia pasižiūrėti ir į prievolės, e, kurios tiek mūsų piliečiams, tiek ir trečiųjų šalių piliečiams turėtų būti taikomos. Pasižiūrėkime, kaipgi viskas vyksta iš tikrųjų. Labai dažnai manome, kad e, trečių šalių piliečių, migrantų įtraukimo į darbo rinką problemos yra susijusios vien tik tai su diskriminacija. Bet paimkime, kad ir pavyzdžiui Belgijos pavyzdį. Ša, šią šalį aš labai gerai pažįstu. Deja, tenka pripažinti, kad teisės aktai, kuriais yra kovojama su diskriminacija, yra tikrai labai griežti. Ir O tuo pat metu migracijos politika yra labai lanksti. Kitaip tariant, labai mažai Belgijoje kalbama apie migrantų prievalės, bet labai daug ir dažnai kalbama yra apie migrantų teisės. Kaip ir kitose valstybėse narėse, Belgijoje labai sudėtinga yra integruoti, įtraukti migrantus į darbo rinką. Aš nemanau, kad dar yra kitų valstybių narių ES, kuriuose būtų toks aukštas uh, nedarbo procentas migrantų tarpe. Man atrodo, kad taip nutiko dėl Belgijos pernelyg lankščios ir atlaidžios politikos migracinių srautų atžvilgių. Dėl tokios politikos taikymo praktiškai apsisuko viskas prieš mus ir dabar visiškai nekalbama apie asmeninę migrantų atsakomybę. Štai vieną labai ekstremalų pavyzdį pateiksiu. Visai neseniai dar Belgijoje visiškai neprivaloma buvo kalbėti vieną iš dviejų valstybinių kalbų tam, kad būtų gaunama Belgijos pilietybė. Man atrodo, kad dabar konkreti patirtis parodė, kad šitaip negalima toliau dirbti ir dabar peržiūrimi yra kai kurie teisės aktai. Aš tiesiog norėjau įspėti kitus kolegas dėl tokio pavojaus ir norėčiau jūs įspėti, kad nepatektumėte ir jūs į tokius pačius pastus, kokius savo pasispendė pati Belgija. Na ir norėčiau taip pat pasakyti kokie man labiausiai bus rūpimi klausimai e, rengiant šį pranešimą. Be jokios abejonės dar konsultuosios ir su komisija, e, kokie bus jos pasiūlymai, kokius dar kitus klausimus be mano išvardintų ištraukti. Įtraukti, atsiprašau. Koj, ponė Kleis, ponė Hirš yra atsakinga už pranešimo rengimą užimtumo komitete. Žodis jai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Labai džiaugiuosi, kad ir užimtumo komitetas, ir Libė komitetas svarsto migracijos klausimus, nes tai yra labai aktuolus klausimas daugeliu aspektų. Kalba eina apie, ir apie ekonomiką, ir švietimą, visuomenius reikalus. Tai yra toks horizontalusis klausimas. Ir šis teisės aktas yra labai svarbus. Tikiuosi, kad mes galėsime šiame pranešime keletas svarbių elementų paminėti. Mes užimtumo komitete e, daugiausia dėmesio skiriame migrantų integracijai į darbo rinką, jų galimybėms susirasti darbą. Kartų klausimas ir iš kur ateis, iš kur gausime darbininkus ateityje. Aišku, tie dalykai turi įtakos įvairioms sritims. Tai svarbu kalbant ir apie ūkio politiką, darbo vietų kūrimą, darbo politiką ir kiek konkurencingi mes galėsime iš, iš, išlikti ateinančiais dešimtmečiais. Dėl to lab, tai yra labai svarbus klausimais ir turime parengę nemažai studijų, kurių pagrindų galime toliau dirbti. Komisijos komunikatas yra tikrai labai puikus, tai yra pirmas svarbus žingsnis, tai yra puikus informacijos šaltinis. Dabar tiksliai žin, žinome, kokia yra situacija, koks plačiai yra integra, integracijos paveikslas. Yra keletas besikartojančių dalykų diskusijose ir valstybėse narėse. Žinoma, yra ir prievolių, yra ir teisių, teisinga būtų teikti, kad yra nemažai teisės aktų priimta ir ne visuomet jų yra laikomasi, ne visuomet tie teisės aktai yra sėkmingai perkelti į valstybių narių įstatymus. Taigi iš tiesų šioje srityje šiek tiek yra atsiliekama ir yra daug priimtų, bet negyvendintų teisės aktų. Tai reiškia, kad visuomenėje turime kovoti su diskriminacija, kuri dėja neišnyko ir ypatingai krizės metu. Tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas ir jame turi atsispindėti tam tikrie baziniai dalykai, kai kurie jų yra nauji, kai kurie yra kontroversiški. Tačiau integracija, migracija yra tas rytis, kur mums reikalingos realios tikros diskusijos. Ir valstybės narėse reikalingos viešos diskusijos. Tai yra visiems mums rūpimi dalykai. Savo pranešimo projekte aš aptarsiu pasiūlymą dėl laisvanoriškos balų sistemos, kalbant apie tikslinę imigraciją. Mes žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse tai atsispindėjo vienoje ir kitoje srityje. Na, o toks, tokia laisvanoriška sistema galbūt būtų ir pravarti ypatingai nedidelėms šalims. Tuomet jos labiau įsitrauktų į proceso koordinavimą. Ir tokiu būdu ES darbo rinka taptų patrauklesnė tiems, kurie nori atvykti ES. Na, nereikia apsimesti, ES nėra pati patraukliausia vieta. Daugiau žmonės žvelgia į JAV ir dėl kalbų privalumo ir panašiai. Tačiau mes nenorime užsidaryti durų, mes norime priimti tuos, kurie nori atvykti, norime juos iš principo pritraukti. Taigi tai nėra vien tik tai pasyvi politika, mes tiesiog žiūrime, kaip būtų galima paskatinti tuos, kurie nori uh, migruoti ir neturime kurti jiems papildomų kliūčių. Taigi tai turi atsispindėti pranešime. Kiti dalykai ta, ta migra, tas migracijos ratas atrodo visuomet kalbame apie atvykstančius žmonės, bet ne, ne visuomet jie pasilieka. Žmonės atvyksta dažnai tik tai ribotam laikui Ir aišku, saugumo klausimas čia yra labai svarbus, ar žmonėms pavyks, pavyzdžiui, užsidirbti pensiją per tą laikotarpį, kuomet jie viešės ir dirbs ES. Dar vienas dalykas, kuris buvo aiškiai paminėtas, tai yra nelegalai žmonės be dokumentų. Jie fiziškai juk yra čia, ES teritorijoje, ir mes negalime tiesiog užsimerkti ir jų nematyti Taigi turime pasakyti, kad tie, kurie čia gyvena nelegaliai ir turi darbo, neoficialaus, tačiau darbo juodoje rinkoje, jų atžvilgių irgi reikia surasti kažkokiu tai būdų galimybių, kad jiems būtų galima gyventi legaliai. Kartais tai naudinga ir mums, mums reikalingas jų darbas o mes apsimet, apsimetinėjame, kad jų čia nėra. Taigi mes turėtumėme kažkaip išspręsti ir tų žmonių problemą. Dabar dėl mokymų, švietimo, studentai, pavyzdžiui, kurie atvyksta čia studijuoti. Ar jie galėtų dirbti baigę savo studijas? Tai irgi turi atsispindės pranešime. Taigi yra nemažai dalykų, kuriuos aptarsime ir aš laukiu puikių diskusijų. Ačiū, panas Kurija. Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau tik tai pakomentuoti ir įsitraukti į šią diskusiją. Jeigu jau kalbame apie integravimą, integraciją, tai ko gero pirmiausia, tai turėtų būti, ta, tiksliau, pirmiausia, e, tai taikoma jauniems migrantams. Tikrai nereikėtų to klausimo pamiršti, bent jau studijoje apie tai kalbama yra. Labai dažnai ES valstybėse baigia mokslus jaunuoliai, apsigyveno, tiksliau tęsia toliau, toliau gyvena šalyje, kurioje mokėsi, bet kurios kalbos dar nėra išmokę. Ir labai dažnai jie pasilieka tokios, tose šalise, kartais net ir nebaigia mokslų, visiškai nesuprasdami ir nekalbėdami valstybės narės kalba. Aš pats su tuo esu susidūręs. Dirbau vienoje Italijos NVO, kuri dirbo su studentų programomis ir moksleivių programomis. Ir e, tikrai esame susidūrę su tokiais atvejais, kai šeimos pageidaudavo, inte, pageidaudavo integruotis, bet jiems nepavykdavo to padaryti vien tik tai dėl to, kad e, gyvenamosios šalies kalbos, kultūros bei statymus šios šeimos neišmani. Į tai reikėtų atsižvelgti. Man atrodo, kad svarbiausias, tai, tai būtų svarbiausias integravimo elementas tam, kad realiai įtrauktumės į darbo rinką. Ačiū. Dar du kolegos nori pasakyti, pana Lambert ir ponas Kašman. Jane ir Michael, prašau kalbėti labai trumpai, kad galėtume na, tilpti į mums numatytą grafiką. Ačiū. Aš norėjau papildyti keletą dalykų. Kalbame apie integraciją, ne asimiliaciją. Tikriausiai aišku, dėl š... kokie, ko skiriasi šie terminai. Ir komisijos dokumentai ir ankstesni parlamento, parlamento dokumentai aiškiai tuos dalykus skiria. Norėjau tai priminti. Taip pat reikia papildyti diskusiją dviem dalykais. Vienas dalykas, kai kalbame apie dalyvavimo klausimus. Praeitįje daug apie tai kalbėta dėl politinių teisų Tai taip pat reikia e, prisiminti. Taip pat lyčių dimensija. Turint galvoje, kad yra ir parlamento pranešimų praeitie, nemaža migrantų proporcija yra moteris. Atvyksta ne tiesiog kaip žmonos, bet kiekvienas su savo įgūdžiais, savo darbo patirtimi ir panašiai šį elementą dažnai pamirštame, diskutuodami apie integraciją. Moteris dažnai nelaikomos nepriklausomomis veikėjomis ir svarbu todėl kai kurias integracijos priemonės vertinti pagal tai, kaip jos gali būti taikytinos moteriams mes esame skolingi ne vienai tokių moterų. Ponas Kešmanas, ačiū. Kalbės labai trumpai. Pritariu šiam pasiūlymui. Noriu pasakyti, kad taip pat, kai kalbame apie migrantų bendruomenės, turime prisiminti ir šių bendruomenių išnaudojimą. Tai yra dvipusė problema. Kadangi aš esu pats iš migrantų šeimos. Mano šeima prieš daug metų imigravo į Didžiąją Britaniją, mūsų ten niekas nelaukė ir nenorėjo. Norėčiau pasakyti, kad migrantai didžiuliu mastu yra prisidėję tiek Europoje, tiek kitur kultūrinė, ekonominė ir socialinė prasme prie tų šalių e, gyvenimo. Ačiū, Maiklai. Ar pranešėjas norėtų kalbėti? Ne, ačiū. Dėkoju, nes mes turime pasiskubinti. Toliau. Teisingumo teismas sprendimas dėl šengen, teisingumo teismo sprendimas dėl šengino, e, šengino kodekso. Diskusija prasidėjo 2010 metais, kai gavome e, tarybos sprendimo projektą dėl Šengeno kodekso. Tuo metu Europos parlamentas balsavo prieš, tačiau nepasiekė absoliučios daugumos. Tačiau Libė nusprendė šį sprendėme apskūsti teisme dėl to, kad jis viršijo komitologijos priemonių e, apimti ir buvo susijusi su, susijęs su e, tam tikrais teisiniais aspektais. Generalinis advokatas pateikė išvadas, o teismas rugsėjo 5 dieną panaikino sprendimą, laukiant naujo teisės akto, kad įsigaliotų to sprendimo pasiekmes. Dabar noriu suteikti žodį Teisingumo teismo atstovai, kad jį pateiktų sprendimo turinį ir tada prašysiu komisijos pasakyti, kaip jie ketina elgtis toliau ir po to parlamento nariai galės pasisakyti. Taigi, teisės tarnyba dabar. Prašom pristatyti teismo sprendimą. Ačiū pirmininkė už įžangą. Praleisiu įžanginę dalį ir iš esmės kalbėsiu iš karto. Taigi, teismo buvo prašyta pateikti nuo sprendimą dviem klausimais. Pirmas - tinkamumo klausimas. Šis klausimas buvo svarstytas plenarnėje sesijoje. Dauguma parlamentarų balsavo prieš, tačiau reikėjo e, absoliučios daugumos, jos nebuvo. <clears throat> Todėl priemonė buvo patvirtinta. Taryba teisme teigia, kad kadangi parlamentas galėjo užkirsti kelią sprendimo patvirtinimui dėl to, kad sprendimas viršijo gyvendinimo galias pagal Šengeno sienų kodeksą ir taip nepadara, parlamentas galėjo e, kreiptis teismą dėl anuliavimo tuo pačiu pagrindu. Kaip ir generalinis advokatas, e, teismas mane, kad e, tokie veiksmai buvo tinkami, kad parlamento teisė į skundą nepriklauso nuo ankstesnių dalykų ar nuo, jos, nuo jo pozicijos tuo metu, kaip priemonė patvirtinta. Tai, kad parlamentas turėjo galimybę pasipriešinti sprendimo patvirtinimui, nepribojo ar panaikino, jos, nepanaikino jo teisės kelti bylą. Kitaip sakant, e, parlamento tikrinimas nėra pakaita tinkamam teismo sprendimui kažkurio klausimo. Antras klausimas e, teismui buvo apsispręsti, ar sprendimą buvo galima tinkamai patvirtinti pagal įgyvenimo galės e, numatytas Šengeno, Šengeno kodekse. Įgyvenimo galios kodekse leidžia imtis papildomų priemonių dėl e, e, tikrinimo. Tačiau pagal e, paprastą procedūrą su tikrinimu nesminiai elementai gali būti tai patvirtinti. Parlamentas e, teigia, kad sprendime buvo esminių elementų ir jos buvo galima patvirtinti tik tai teisėkuros būdu. Ir teismas pritarė parlamento pozicijai. Pirmiausia, nuostatos, kurio, kurios reikalingos politiniam sprendimui, negali būti deleguotos. Vertimas, kas yra esminis ir kas nėra esminis dalykas, negali, negali būti visiškai priimtas e, teisės aktų leidėjo nuomonę. Tai turi būti įvertinta pagal objektyvius fakt veiksnius ir e, gali būti e, kreipiamas į teismą. Tuomet teismas išanalizavo 12 straipsnio, e, Šengeno kodekso 12 straipsnio mastą ir reikšmę ir pastebėjo, kad 12 straipsnėje išdėstoma sienos sauga labai plačiai. Tai yra užkirsti kelią, skirsti sieną be leidimo, imtis priemonių prieš asmenys, kurie kerta sieną nelegaliai ir sulaikyti juos. 12 straipsnėje labai staršiai kalbama apie sienos pareigūnų pareigas ir nekalbama apie taisyklės ar priemonės, kurias gali taikyti pasieniečiai. Ir priešingai priedė kalbama apie konkrečias priemonės, gali, kurių gali imtis pasieniečiai prieš asmenys ar laivus. Pavyzdžiui, laivus galima apieškoti, areštuoti ar gražinti atgal, bet to sprendimas numato nuostatas dėl e, laivų apieškos ir gelbėjimo ar asmenų ir jų išlaipinimo ir teismas nusprendė, kad tokių galių stikimas e, pasieniečiams e, reiškia politinį pasirinkimą, kurie priklauso teisės aktų leidėjai. Toks pasirinkimas e, reikalauja konfliktuojančių interesų. Reikalauja, kad konfliktiniai interesai būtų pasverti įvairiais aspektais. Na ir bet to, kuomet pagrindinės asmenų teisės gali būti pažeistos žymių mastų, tuomet ES teisės aktų leidėjas turi būti įtrauktas į procesą. Dėl tų priežasčių teismas sutiko su advokato, generalinio advokato nuomonė ir nusprendė, kad sprendime buvo elementų, kurios galėjo patvirtinti tik tai teisės aktų leidėjas. E, teismas atmetė tarybos argumentus, kad neprivalomas gairės negali turėti esminių elementų, nes e, jos e, yra Frontexo veiklos operatyvinių planų dalis. Todėl teismas panaikino sprendimą visiškai, tačiau išlaikė sprendimo pasiekmes, kaip prašė parlamentas, kol įsigalios per neprotingai numatytą laiką naujos taisyklės, kurios pakeistų tą ginčiną sprendimą. Todėl reikia, kad komisija parengtų naują teisėkuros pasiūlymą, o Parlamentas ir taryba kartu patvirtino naujas taisyklės. Be to, tarybos sprendimas numatys gairias, kaip panaudoti Lisabono sutarties 290 straipsnį dėl deleguotojų aktų, kur taip pat naudojama nesminių elementų koncepcija. Ačiū ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Uh, will... Ačiū. Ponas Nilsenas iš komisijos pasisakys. Ir papasakos, kaip jie elgsis dabar po tokio teismo sprendimo. Ačiū pirmininkė, mes savo ruoštų turiu pasakyti, kad dabar analizuojame šį svarbų sprendimą, kuris pasirodė tik prieš dvi savaitės. Turime pirmiausia pažymėti, kad džiaugiamės, jog teismas pritarė parlamento pozicijai tam, kad e, sprendimas ir toliau galiotų, kad nekiltų problemų dėl teisinio iškumo per einamąjį laikotarpį. Antras dalykas yra nemažai klausimų, kuriuos reikia panalizuoti tame sprendime. Pirmiausia, dėl to, kaip jį reiktų interpretuoti, dėl apriepties, ką tai reiškia ateičiai. Trečias dalykas, be jokios abejonės turime nepamiršti, kad sprendime aptarimi labai sudėtingi klausimai susijęs su pagrindinėmis teisėmis, negražinimo principu, priemonius, kurių galima imtis ar negalime imtis tarptautiniuose vandenyse, išlaipinimas ir panašiai. Ir kad šio sprendimo poveikis yra labai svarbus siekiant, kad Frontex operacijos ir veikla būtų kuo galima efektyvesnė, kad būtų užtinamas teisinės aiškumas dalyvaujančiams valstybėms narėms ir kad būtų apginamos pagrindinės migrantų ir pabėgėlių teisės. Taigi kol kas mes tęsėme analitinį darbą, užbaigsime jį kuo galima greičiau ir esame pasirengę išklausyti visų suinteresuotų asmenų nuomonės, skaitant ir Libė komiteto poziciją. Dėkoju ponui Nilsenui, Dabar kolegos pasisakys, ponas Busutil. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradžio dar kartą norėčiau pasveikinti teisininkus dirbančius Europos parlamente, kurie pirmą, pirm, pirmiausia mums patarė labai teisingai, kaip paaiškėjo, nes jie pateikė išvadas ir tų teisinių išvadų pagrindų šis komitetas priėmė politinį sprendimą kelti bylą teisme. Uh, Taigi labai džiaugiuosi, kad parlamentas pasirodo buvo teisus ir kad šis komitetas buvo teisus dėl tokio tarybos sprendimo teisėtumo. Dabar šis sprendimas yra nuliuojamas. Turiu pasakyti, kad tikėjausi gal daugiau informacijos dėl to, ką komisija dabar ketina daryti. Yra primtas tarybos sprendimas, dabar jis jau yra anuliuotas, jo teisiniai padariniai E, išlieka, kol jis nėra pakeistas kitų sprendimų, tačiau mes norime žinoti, kokia yra komisijos politinė pozicija, kaip jie ketina keisti šį sprendimą. Ir per kokį laiką komisija yra numačiusi pateikti tinkamą pasiūlymą, kuris būtų, aišku, grindžiamas bendros sprendimo prieimimo procedūra. Taigi norėčiau paprašyti komisijos pateikti konkretesnį atsakymą, jeigu jo negali šiandien pateikti, tuomet informuoti mus, kuomet jie yra numatę mums pateikti konkretesnės informacijos apie tolesnius savo ketinimus. Ačiū. Dėkoju. Ponas Kešmanas, jis buvo pranešėjęs šią temą. Taip. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nebūtinai pritariu tai euforijai, daktarė Busutil, kurią jūs išsakėte, nes jeigu mes būtumėme 2010 m. kovo mėnesį ėję parlamento keliu, šis sprendimas faktiškai nebūtų galiojęs ir žmonės nebūtų gelbėjami jūroje taip efektyviai ir veiksmingai ir visapusiškai laikantis jūrų konvencijos kaip uh, kaip buvo gelbėjami būtent dėl šio sprendimo poveikio. Tuo metu aš buvau pranešėjęs e, rengiant e, pranešimą ir pasakiau, kad Europos parlamentas viršėjo savo įgaliojimus. Mano kolegė Magidin, su kuria dirbau eilę metų, aš pritariau teisininkų išvadoms, kad taryba pasirinko netinkamą teisinį pagrindą. Aš taip teigiau tada ir dabar džiaugiuosi, kad generalinis advokatas patvirtino mano poziciją, primdamas atitinkamą sprendimą teisme, būtent, kad tie sprendimai buvo reikalingi ir juos reikia palikti galioti ir nereikia kovoti tų teisinių kovų, tų skestančių migrantų sąskaitą. Dėl to mano frakcija parlamente balsavo už tai, kad sprendimas galiotų, nes mes manome, kad tie teisiniai subtilumai, argumentai galėtų būti uh, išaiškinti ir pakoreguoti vėliau. Taip pat džiaugiuosi, kad sprendimo poveikis, kaip pagal teismo sprendimą, išliks iki tol, kol neįsigalios naujosios taisyklės. Ir manau, kad tar... komisija ir taryba dabar gauna nemažai laiko ir galės, tikiuosi, pasiūlyti konkrečias priemonės, kuriems parlamentas galės visapusiškai pritarti. Ir aš įsivaizduoju, kad parlamentas, Megi Dean ir kiti džiaugiasi, kad sprendimo trečiame punkte, kur tarybą raginame apmokėti kaštus. Tai asmeniškai kalbėdamas galiu pasakyti, kad aš pats ir mano frakcija laikomė šios pozicijos. Ačiū, ponas Kelleris. Dėk, ponė, ponė Keller, ačiū. Norėčiau užduoti keletą klausimų dar komisijos atstovui. Klausimas dėl laiko. Teismo sprendime teigiame, kad per racionalų laikotarpį turi būti pateikiami pasiūlymai, tai aš noriu paklausti, kada tie pasiūlymai pasirodys. Praėjo dvi savaitės nuo sprendimo paskelbimo. Galbūt nepakanka, aišku, dviejų savaičių naujam sprendimui pasiūlyti, tačiau jūs galite apsispręsti, ką, ką darysite toliau, kada pateiksite pasiūlymą ir ko pasimokėte ir kaip tai atsispindės naujame pasiūlyme. Taip pat norėčiau sužinoti, kaip jūsų manimų tai turės įtakos Eurosur pasiūlymui ir e, gelbėjimo darbams jūroje. Kokias išvadas čia e, padarysite? Dėkoju. Būtų įdomu sužinoti. Ačiū. Dabar žodis komisijos atstovui. Dėkoju. Deja, negaliu tiksliai atsakyti šios labai aktualius, bet sudėtingus klausimus. Bandysime grįžti dar e, į komiteto posėdį ir pateikti informaciją apie terminus, ko galima greičiau, tačiau atsižvelgiu tai, kas buvo pasakyta dėl to, kad reikia pasimokyti iš praeities klaidų ir e, patirties. Ir taip pat tai susijęti su kitais, kitomis priemonėmis, ar jau veikiančiomis, galiojančiomis, ar siūlomomis. Na, mes negalime dabar per tas dvi savaitės jau apsispręsti, kaip atrodys tas būsimas pasiūlymas ir mums, kaip jau minėjau, reiks įsiklausyti į visus suinteresuotis asmenys, tai yra ir Libė komitetas, ir valstybės narės, Frontexo agentūra, tiesiog bandysime išsiaiškinti, ko čia būtų galima pasimokyti ir dabar kiek e, tas sprendimas sąlygos tolesnius pokyčius. Tačiau mes tikrai informuosime apie tai, koks bus, e, kokie bus terminai. Ir jeigu teisininkai galėtų iššifruoti formuluotę, kas reiškia racionalus laikotarpis, aš labai būčiau dėkingas, nes nežinau, ką tai realiai reiškia, aišku, darbus mes planuosime. Ačiū, ponė e, Nilsen, ponė Keller. Exactly e Mano klausimas teismui irgi būtų toks, nes komisija nežino, kiek laiko reikės. Kaip Jūs manote, kiek, ką reiškia protingas laikotarpis? Ačiū, ponė Din. Neturiu paruošto atsakymo, tačiau manau, kad panašių atvejų yra buvę ir galiu patikrinti kitus teismo sprendimus. Ponas Kešmanas, pone pirmininkė, žinoma, niekas negali sutrukdyti parlamentui parengti savo grafiką, kas yra jo nuomonė protingas laikotarpis. Aš manyčiau, kad kita vasara, kuomet žmonės dažniausiai keurais laivais bando ieškoti priebėgos ES per viduržėmę jūroje. Būtų tas laikotarpis, kuomet komisija galbūt daugiau koncentruotų savo dėmesį. Tačiau niekas netrukdo mums paprašyti komisijos reguliariai informuoti mus apie eigą. Ačiū, ponia Kešmanai. Kadangi dar liko keletas minučių, Mes laukiame kito klausimo pranešėjos, pagrindinių teisų padėtis ES. Ji ateina, tačiau turime palaukti, kol pranešėja ateis. Taigi, šiandien dar mums liko du klausimai. Matau, kad pranešė ateina. Ačiū, Monika. Situacija įdomi. Turime pranešimą, kuris e, susilaukė 459 pakeitimų. Tikrai užjaučiu Moniką, nes jai tenka tvarkytis su tais visais 459 e, pakeitimais. Taigi mums reikia aptarti šios pakeitimus pranešimui pagrindinių teisų padėtis Europos Sąjungoje e, dvi, per du metus, 10-11 metais, taigi e, žodis pranešėjai, poniai Benjovai. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu slovakų kalbą. Ačiū. Ačiū už visus šios labai svarbius pakeitimus, kurie e, paliečia daugybę įvairių aspektų. Todėl turėtume pakoreguoti savo grafiką. Tai leis ne tik mums, bet ir visam parlamentui gerai pasirenkti balsavimui. Prieš pradedama kalbėti apie pranešimą, paminėsiu, ką sužinojau praėjusią savaitę. Praėjusią savaitę komisijos narė Reding pasiūlė tai, ką mes laikome labai svarbiu šiame parlamente. Ir mano e, pranešime atsispindi taip, tie dalykai taip pat. Tai yra teisėsaugos sistemų visose valstybės narėse pakoregavimas. Aš turiu galvoje teisingumo rezultatų lentelę. Tai būtų teisės viršinybės simbolis Europos Sąjungoje. Rytoj keisimės nuomonėmis, keisimės nuomonėmis su ponia Reding ir aš norėčiau sužinoti rytoj, kaip ji ketina tai gyveninti gyvenime. Man atrodo, kad pats laikas pritarti papildomiams pakeitimams dėl teisingumo lentelės, užtikrinant, kad Europos parlamentas ir komitetas E, turėtų šiame procese svarbu vaidmenį. Dabar norėčiau pakomentuoti kai kurios pakeitimus. Pritariu tiems pakeitimams, kurie papildo konstatuojamasias dalis dėl vertybių ir principų, siekiant e, užtikrinti veiksmingą apsaugą. Dėl bendrų rekomendacijų turime keletą vertingų pasiūlymų, pakeitimų, tai yra praktiniai pakeitimai, praktiniai pasiūlymai, siekiant užtikrinti laikymas, e, kad, užtikrinant, kad komisijos pasiūlymai laikytųsi hartijos, skaitant gairias dėl poveikio vertinimo. Kitose pakeitimuose komisijos prašoma parengti kasmetinį pranešimą apie karinių teisų padėtį ES. Taip pat komisija yra ir taryba raginami svarbesnį vaidmenį vaidinti saugant pagrindinės teisės. Pritariu tiems pasiūlymams taip pat, kurie prašo įvertinti realų laikymas pagrindinių teisų ir vertybių atskirose valstybės narėse. Patikta pasiūlymų sustiprinti bendradarbiavimą su nacionalinėmis, nacionalinėmis žmogaus teisų institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir taip toliau. Kiti pasiūlymai apima FRA pagrindus, tai yra dalykai susijęs su Lisabono sutartimi, visi šie pakeitimai įtraukti į kompromisinį pasiūlymą. Taip pat e, yra pakeitimų dėl Romų padėties, kovos su diskriminacija, mažumų apsauga, lygiamis galimybėmis homoseksualių asmenų ar neįgalių asmenų teisėmis. Taip pat kalbam apie kritinius šių klausimų aspektus. Aš esu dėkinga už tai, nes manau, kad taip pranešimas yra praturtinamas. Pakeitimus apdorojame tokiu būdu, kad jie atspindėtų pastaruoju metu patvirtintas rezoliucijas ir mūsų komitete vykusias diskusijas. Pavyzdžiui, rezoliucija dėl homoseksualių asmenų, romų ir panašiai. Daug pakeitimų taip pat skirta migrantams ir pabėgėliams. Ten daugiausiai atsispindi rūpestis dėl to, kad kyla problemų dėl ankstyvo prieglapšio paketo galiojimo ir solidarumo trūkumo tarp valstybių narių. Toliau yra skyrius skirtas duomenų apsaugai. Čia mūsų darbas turėtų būti suderintas su kitais darbais šios, šiomis temomis. Detaliai apie kiekvieną skyrių nekalbėsiu. Kaip nebūtų, noriu Jūs patikinti, kad Jūsų pakeitimai jau yra įtraukti į daugelį kompromisinių pasiūlymų, kuriuos esu parengusi. Esu įstikinusi, kad e, turime tęsti diskusiją su šešėliniais pranešėjais, kad pasiektume gero rezultato. Šią progą taip pat norėčiau padėkoti visiems už gerą bendradarbiavimą ir ypač šešėliniams pranešėjams, nes žinau, kad galiu jais pasikliauti ir taip galėsime parengti gerą ir subalansuotą pranešimą. Ačiū. Dėkoju, ponė Benova. Dabar žodis suteikiamas kolegoms. Pirmasis ponas Kešminas. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau ir anksčiau žadėjau, kad kalbėsiu trumpai, tai dabar dar trumpiau. Noriu padėkoti Monikai už milžinišką darbą, kurį jie atliko ir už tai, kaip nuosekliai jie dirbo šioje srityje ir kaip vertino tą paraiškų apie tai, kaip taikomos pagrindinės teisės Europos Sąjungoje. Ir dėl to, kad akcentavo mažumų, lesbiečių, gėjų, transseksualų teisės. Bet aš asmeniškai norėčiau pasakyti štai, kad tai, kad jūs esate pranešėję, aš kaip politikas galiu ramiai naktį mėgoti. Dėkuoju, Michaelai kadangi aš esu šešėlinė pranešėja apie frakcijos vardu, tai norėčiau pasakyti, kad labai sveikinu Jūs dėl atlikto darbo. Anksčiau sakiau, kad puikiai parengtas pranešimas. Ir tikrai užjaučiu Jūs dėl gausybės pakeitimų. Ir faktiškai tos pačios temos yra aptariamos keliamos kolegų, taigi galimybė yra parengti kompromisinių pakeitimų nemažai, jų lauksime. Aš asmeniškai džiaugiuosi, kad yra pakeitimai dėl vaikų teisų, nacionalinių mažumų teisų. Per šešėlinių praneš, pranešėjų susitikimus mes gal, manau, parengsime kompromisus ir pasikeisime, pasikeisime nuomonėmis įvairiais tais klausimais. Kągi, e, dėkoju. Dabar Pone Ždanoka dar nori pasisakyti. Ačiū, atėjau visiškai laiku. Atsiprašau Monikos ir jūsų, kad neišklausiau jūsų pasisakymo, bet išgirdau, ką pasakė Kinga ir tikiuosi, kad kitą savaitę per šešėlinių pranešėjų susitikimą mums pavyks suderinti pozicijas dėl tų bendrų pakeitimų, kadangi nemažai jau yra. Ir e, ypač e, konkretesnių pakeitimų, ypatingesnių pakeitimų. E, mes turime tokių pakeitimų, nes čia skiriasi mūsų politinių frakcijų pozicijos. Dabar, kalbant apie mano žaliųjų vardų pateiktus pakeitimus, Mes jau anksčiau, rengiant ankstesnius pranešimus, išsakėme savo poziciją. Ir čia yra ta situacija, kai ne visos valstybės narės yra pasirašusio žmogaus teisų priemonės, pavyzdžiui, pagrindų konvencija, Europos tarybos pagrindų konvencija dėl nacionalinių mažumų apsaugos, tada regioninių kalbų hartiją. Tai aš manau, kad mums reiks dar kartą paprašyti visų valstybių narių prisijungti prie tų konvencijų be jokių išlygų ir kokiu tai apribojimu. Ir, o jeigu tokių apribojimų ar išlygų yra, tuomet jas atsimti, kad būtų galima visapusiškai laikytis. Uh, tų prievolių. Taigi, tokie būtų pakeitimai 17 punktui. Ir dar kitur čia jų buvo. Aš pati rengiu pranešimą, kurį rytoj aptarsime dėl daugiametės finansinės programos e, pagrindinės agentūrai Ir šiame pranešime irgi turime pabrėžti, kad pirmiausia, pagrindinių teisų agentūros agentūra įsteigiantis reglamentas turi būti peržiūrėtas. Pagrindinis tikslas yra išplėsti įgaliojimus pagrindinių teisų agentūros įgaliojimus, įtraukiant ir stebėsenos vaidmenį. Žinome, kad komisijos pasiūlymas išplėsti agentūros kompetenciją, įtraukiant policijos ir teismų funkcijas, nebuvo tam pritarta taryboje. Ir aš pažymėjau, kad esu nusivylusi. Ypač, kad yra valstybių narių, kurios tarybos diskusijose išsakė savo ketinimus išimti nacionalinių mažumų aps, teisų apsaugą iš kompetencijos, bet ačiū Dievui taip neatsitiko, tam nebuvo pritarta. Bet vis tiek čia pavojingų ketinimų matome ir turime reikalauti, kad pagrindais agentūros įgaliojimai būtų plečiami, o ne siaurinami. Taip pat trijose valstybėse narėse yra neišspręstų problemų dėl žmonių be pilietybės. Latvijoje, Estijoje ir Slovenijoje yra tų bėdų. Taip atsitiko dėl to, kad federalinė valstybė žlugo, atsirado žmonių su specialiu statusu, neturinčių jokios valstybės pilietybės. Latvijoje daugiau nei pusė to, tokių žmonių yra gimę Latvijoje, yra tikri Latvijai faktiškai. Yeah bet jie neturi teisės dalyvauti rinkimuose. Tai čia yra didelė, didelė diskriminacija. Na ir e, konsulinė apsauga, pavyzdžiui, užsienyje. Tai tie, tai žmonėmis turi rūpintis Latvijos konsulatas, kai jie į užsienį važiuoja. Bet jeigu Latvijos ambasados ten nėra, tarkim, Tai su Edith Bauer mes čia kalbėjom. Ir taryba. Tada tie žmonės kartu su piliečiais turi teisę kreiptis į kitos šalies ambasadą, kitos ES šalies ambasadą. Tai čia vat ir noriu pabrėžti tų žmonių be pilietybės problemą. Ir džiaugiuosi, kad pranešėja sprendžia šią problemą savo pranešime. Taigi sveikinu Moniką ir linkiu jai sėkmingo tolesnio darbo, rengiant šį sudėtingą pranešimą. Mes jums padėsime. Jau, Mrs. Danoka, the... Ačiū, ponia Ždanoka. Vėl žodis pranešėjai. Labai Ačiū visiems už komentarus. Dar kartą noriu pabrėžti, kad šis pranešimas apima platų klausimų spektrą susijusiu su pagrindinėmis teisėmis. Rytoj susitiksime su komisijos nare Reding ir aš iškelsiu keletą aspektų ir pasistengsiu užtikrinti, kad pranešimas būti kuo platesnis, nektris apie pagrindinių teisų padėtį ES. Labai ačiū. Ačiū ponė Beniova. Balsuojama dėl šio pranešimo per Libę posėdį spalio 10-11 dienomis. Toliau vėl turėsime padaryti nedidelę pertrauką, nes Kitų klausimų nematau nei pranešėjų, nei šešėlinių pranešėjų. Taigi dabar toliau tęsime 17 val. 30 minučių. Ir aptarsime 19 klausimą. Taigi susitiksime 5.30. Okay. After a short break, the next... Taigi, po trumpos pertraukos kitas mūsų darbo tvarkės klausimas. 19. ES bendros gynybos ir solidarumo sąlygos, politinis ir veiklos aspektai. Pranešėjas yra mūsų kolega Busutilas. AFET ir SEDE komitetai nori parengti pranešimą apie bendrą gynybą ir solidarumo sąlygas. Abu dalykai yra Lisabono sutartyje, tačiau įgyvendinimo aspektai dar neapibriešti, ypač dėl solidarumo, kurie yra svarbus Libė komitetui. Mes pateiksime nuomonę apie, šios, apie šį pranešimą savo iniciatyvą. Kaip minėjau, pranešėjas yra ar nuomonės referentas yra ponas Busutilas, jam pirmiausia žodis ir po to suteiksiu žodį diskusijai kitiems nariams. Ponas Busutil. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie nuomonės rengimo terminus, nes tai yra labai svarbu, ar mes renksime tą nuomonę apskritai. Taigi, kad mes pateiktume nuomonę užsienio reikalų komitetui tinkamų laikų, kad į ją būtų atkreiptas dėmesys, turime tik vieną galimybę. Tai yra renkti šią nuomonę kaip galima greičiau. Iš karto tik tai renkti anglišką versiją ir balsuoti per kitą posėdį spalio 11 dieną. Žinau, kad tai būtų didelė našta kolegoms. Deja, grafikas AFET komitete yra toks, koks yra. Jeigu kitokių terminų nesilaikysime, tuomet nėra prasmės renkti nuomonę iš vis. Taigi klausimas yra, ar greitai renkti nuomonę ir vien tik anglų kalba, ar nerenkti nuomonės iš vis. Pasakius tai, noriu pasakyti, kad aš kreipiuosi į kolegas prašydamas priimti tokias sąlygas, o ne nerenkti nuomonės, kad pakalbėsiu toliau apie esminius reikalus. Pirmiausia, apie ką yra ši nuomonė. Solidarumo sąlygos, kaip kolegos esu stikinęs žino, yra susijusios su sutarties 222 straipsniu, pagal kurį kiekviena valstybė narė turi teisinę pareigą padėti viena kitai, kai kyla problemos, pavyzdžiui, teroristinės atakos, gamtinės ar žmogaus sukeltos nelaimės. Šis straipsnis, kuris yra naujas straipsnis, įgalina pirmą kartą valstybės nares padėti viena kitai. Tai yra privalomas solidarumas. Jos privalo padėti viena kitai. Nes iš sudarties kyla teisinė pareiga tai daryti. Kad šis straipsnis turėtų reikšmingas pasiekmes, komisija teiks teisėkuros pasiūlymą, kad padėtų mums parengti teisės aktą. E, savo nuomonėje aš norėčiau susikoncentruoti ties tokiais dalykais. Na ir žinoma, kolegų įnašas jau dabar ar vėliau su, e, susisieksiu su šešėliniais pranešėjais jau po šiandienos būtų tokie. Pirmiausia, reikėtų kalbėti apie pastangų ir išteklių sutelkimą, visų valstybių narių pastangų ir išteklių. Žinoma, kad valstybės narės šiandien daugiausia pačios yra atsakingos už krizių valdymą savo teritorijoje, tačiau nelaimės paprastai yra tarpvalstybinės kilmės, gali apimti daugiau negu vieną valstybę narę ir reikia užtikrinti, kad tokiais atvejais būtų skirta pakankamai išteklių ir pastangų nes, kovojant su situacija. Taigi, kad 222 straipsnis leistų sutelkti tuos uh, išteklius ir pastangas, būtent tą klausimą reikia spręsti. Antra, reikia susikoncentruoti ties visų ES turimų priemonių panaudojimu. ES jau turi nemažai priemonių, kurios gali būti panaudotos išpolių, teroristinių išpolių ar stikinių ar žmogaus sukeltų nelaimę atvejais. Turiu galvoje agentūras, pavyzdžiui, Europol, Frontex, Eurojust, bet taip pat ir kriz, reagavimo krizės ir operatyvinio bendradarbiavimo priemonės. Taigi turint visas tas, visus pajėgumus, kurie egzistuoja mm, ir siekiant užtikrinti, kad jų įgaliojimai būtų atitinkami, kad jos galėtų padėti, kuomet panaudojama solidarumo sąlyga. Taigi šį klausimą taip pat reikės spręsti. Tuo pat metu neturėtų būti esamų priemonių panaudojimo dubliavimo, kad dvi priemonės nedarytų to paties darbo. Taip pat siūlau kalbėti apie klausimą, kada solidarumo sąlyga turėtų būti panaudota. Ar iš karto netidėliojant, ar tuomet kada viena valstybė narė mano, kad jai tenkanti našta yra per didelė ir ką tai reikštų, kokia būtų to apibrieštis. Taigi, manau, reikia pagalvoti ir apie tai, kada mechanizmas turėtų būti paleistas, ar tik tai tarp valstybinėse situacijose. Aš manau, kad taip neturėtų būti, kad tai turi, tas mechanizmas turėtų būti panaudojamas įvairiais atvejais, kai iš tiesų kalbame apie kažkokį rimtą įvykį. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su klausimu, kiek aktyviai turėtų būti naudojamas 222 straipsnis Aš manau, kad komisijos pasiūlyme turėtų būti e, kalbama apie, ne tik apie išpolį ar nelaimę, bet ir apie priemonės sustiprinti bendradavimą, užkertant kelią tokiems įvykiams. Todėl aš manau, kad ryšiai tarp solidarumo sąlygos ir, pavyzdžiui, vidaus saugumo strategijos, ypač kai kalbama apie terorizmo grėsmės būtų pamatuotas. Na ir pagaliau, ar šį straipsnį reikėtų panaudoti e, ir kritinėse situacijose e, valdant migracijos srautus. Kaip žinome, kartais kyla situacijos, kurių negalima apibūdinti kaip stichinė nelaimė, tačiau jos gali sukelti pakankamai sunkumų kai kuriam šalims. Vienas pavyzdys praėjusiais metais 50 tūkstančių žmonių a, išsilaipino Lampedūzo saloje. Aišku, kad tai buvo kritiška situacija. Bandau kalbėti trumpai ir sintezuoti visus dalykus, kuriuos norėčiau paminėti, todėl dabar ir e, nustosiu kalbėti ir mielai išklausysiu, išklausysiu kolegų. Galbūt e, vėliau dar kartą e, padarysiu išvadas. Vikström. Koja, ponia Busutil, ponia Vikström. Ačiū. Nesiniai buvau paskirta šešėlinė pranešėja šiuo klausimu ir tikrai labai džiaugiuosi galėdama dirbti ties šiuo klausimu kartu su pranešėju ir kitais šešėliniais pranešėjais. Kadangi yra tiek daug sričių, kur trūksta pasitikėjimo ir trūksta solidarumo. Ir tai yra krizės priežastys valstybės narėse ir Europos lygmenių. Taigi mums reikia tai akcentuoti ir solidarumą tikrai reikia įprasminti. Lisabono sutartyje yra daug dalykų, kurie yra naudingi ir geri, jeigu tik juos teisingai įgyvendintumėme straipsniai dėl abipusės pagalbos ir solidarumo praktiškai dar nėra įgyvendinami ir dėl to apmaudu ir aš tikiuosi, kad dirbsime ir e, pakeisime situaciją. Yra daug su saugumu susijusios rizikos, su kuria turime dirbti iš vien, pavyzdžiui, gaivalinės nelaimės, apie jas kalbėjo pranešėjas, ir tikrai sunku numatyti, kurios valstybės narės labiausiai nukentės nuo įvairių išpolių. Išpolių kurios, kurios sąlygoja žmogaus veikla ar gamta. Taigi visos valstybės narės turi būti suinteresuotos kovoti kartu prieš tą riziką. Juolab, kad vienai valstybei nariai sutvarkyti yra kur kas sunkiau. Nelaimės dažnai yra daugia valstybinės ir mes galime joms užkirsti kelią ir kovoti kartu e, su jomis. Esu įsitikinusi, kad yra labai daug įvairių uh, sričių valstybėse narėse ir sistemingai dalindami, dalindamiesi praktiką ir ekspertinėmis žiniomis galėtumėme daug ką nuveikti. Aš, kaip sakiau, nesu ekspertė, kadangi visai neseniai gavau šį failą, tačiau laukiu tolesnio darbo šioje srityje ir tikiuosi artimo bendradarbiavimo. Na, o komitetui rekomendacijos dėl 222 straipsnio, solidarumo straipsnio aktyvavimo, tai aišku yra iššūkis mūsų komitetui. Aš norėčiau paliesti tą klausimą, kurį iškėlė ponas Busutil. Anglų kalba man yra tinkama, jeigu norime paspartinti procesą, taigi laukiu darbo tolesnio. Dėkui. Ačiū. Cecilijai, ponė Lambert. Ačiū. Jeigu norime čia kažką nuveikti, turime staiksyti su tais terminais. Na ir man jokių problemų dėl anglų kalbos tai kaip ir nėra. Man pati parankiausia ši kalba. Sveikinu tai, ką sakė ponas Busutil. Aš manau, kad jis kelia labai esminius klausimus. Ir tiesiog norėčiau pasakyti keletą dalykų dėl to, kad <clears throat> reakcija turi būti proporcinga, nes čia kyla šiokia tokia rizika, kaip jūs ir teigiate, kokie turėtų būti reakcijos mastai, kaip turime apibrėžti, kas yra tasai perdėm didelę naštą sukūrintis įvykis ir panašiai. Taigi, ypatingai, kai kalbame, pažiūrėjau, apie terorizmą, kokia turėtų būti veiksminga reakcija, neapsunkinant dar labiau padėties. Taip pat turime kelti klausimą dėl to, kokios turi būti atskaitomybės ribos, jeigu čia įtraukime įvairias agentūras, organizacijas, turime aiškiai žinoti, kas prisima atsakomybę. Už ką? Už valdymą, Mm, už šios reakcijos ir pagalbos valdymą, kad žinotumėme, kas įvyko ir galėtumėme atsekti įvykius. Nes buvo keletas tokių incidentų, pavyzdžiui, ypatingai kalbant apie migracijos rautus, kur nebuvo faktiškai įmanoma suvokti, kas ką padarė ir atsekti tą atskaitomybės liniją. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad tas straipsnis, kur kalbama apie solidarumo straipsnį, solidarumo nuostatą, ten kalbama ir apie demokratinių institucijų apsaugą teroristų išpolio atveju ir mums galbūt būtų naudinga konkrečiau nurodyti, kaip mes įsivaizduojame tokią apsaugą. Ar ta apsauga būtų labiau susijusi su kibernetiniais išpoliais ar kaip. Ir aš manau, kad mūsų komitetas iš tiesų parengs nuoseklę nuomonę šiam pranešimui ir būtent atskaitomybė, e, piliečių laisvės, visi kiti dalykai čia yra aktualūs, kalbant apie solidarumo straipsnį. Taip pat pritariu, kad tai, ką matėme dėl solidarumo, anksčiau bent jau, tai tikrai nėra labai tokie padra, padrasinantis pavyzdžiai. Taigi reikia tikrai mums padirbėti dar smarkiai šioje srityje. Ačiū, Džin. Panašu, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra. Simonai, gal jūs tuo met kažką pridurtumėte? Na, tiesiog norėčiau pasakyti, kad tikrai ypatingai didžiuojuosi, būdamas europiečių, kai matau, kai Europos vėliava figuruoja ant dėžių, vykdant humanitarnės pagalbos operacijas e, ištikus nelaimiai. Tai iš tiesų tas jausmas, kurį turi jausti ir mūsų piliečiai. Piliečiai nenori, kad solidarumas būtų parodomas tik išpolių ir nelaimių atveju. Jie tiesiog uh, nori di turėti galimybę didžiuotis padedantiems, kurie susiduria su tą situacija. Taigi dabar mums tenka atsakomybė patvirtinti šį dokumentą, nes tokiu būdu bus sukurtos teisinės priemonės e, aktyvuoti ir veiksmingai gyvendinti šią sutarties nuostatą. Taip pat dėkoju kolegoms už jų reakcijas e, dėl e, terminų ir įsivaizduoju, kad e, dirbsime pirmiausia, kaip jau numatėme, tik tai su angliškai versija, dėl to, kad labai turime nedaug laiko pakeitimams pateikti ir po to balsuosime Libe komitete spalio 11 dieną. Na ir iki to aš tikiuosi, kad kolegoms jau kitą savaitę galėsiu išsiuntinėti projektą mano nuomonės ir tada numatysime pakeitimams, pateikim, pakeitimams skirtą terminą. Gal iki spalio trečiosios bus galima siūsti pakeitimus. Tokiu būdu paliksime pakankamai laiko kolegoms paruošti ir pateikti savo pakeitimus, bet jau, kaip sakiau, anksčiau aš nuolatos dirbsiu su šešėliniais pranešėjais, mes kalbėsimės ir aptarsime tą nuomonę dar prieš man ją pristatant. Dėkuoju. Dėkuoju, ponia Busutil. Pakeitimų pateikimo terminas tik anglų kalba, yra spalio 3 diena, balsuosime Libė komitete spalio 11 dieną. Kągi dabar perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. Mums dar liko 10 minučių iki 6 valandos. Taigi šiandien daug pertraukų po pietų turėjome, taigi dar 10 minučių pertrauką, kol ponas Pribė mums pateiks informacijos apie dėrybas ir palauksime taip pat.